seka situaciją ir yra pasirengusi suteikti pagalbą, jeigu to tik prireiks. Ačiū. Dėkui. Yra šešios, šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos, dėl kurių bus balsuojama iškart po dabartinių diskusijų. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas Kambodžėje ir ypač Sam Reinsi atvejis. E, pirmoji kalbės ponia Šakė. Dvi minutės prašoma. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Sam Reinsi yra vienas iš mūsų kolegos Kambodžos parlamento narys. Jis yra e, opozicijos lyderis ir e, dėl to prieš jį nuolat vykdomi išpoliai, jis dabar nuteistas 12 metų kalėjimo. Jis kalba apie korupciją ir žmogaus teisų pažeidimus, vien dėl to prie jo kimbava. Noriu priminti, kad ES yra didžiausia Kambodžai, Kambodžos donorė ir reikia reikalauti, kad pagrindinių teisų šioje šalyje būtų E, Laikomis šeštais metais Ramzi gavo Tarptautinio liberalo alijanso premiją už žmogaus teisų gynybą. Mes visi palaikome žmogaus teisės ir norime jas gindami. Todėl raginame, kad specialaus jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisėms rekomendacijos būtų besališkiškai įgyvendintos. Yes, Dabar ponas Romeva į Ruėdą. E sutinku su tuo, kas jau buvo pasakyta. Mes kaip e, svarbiausia Kambodžos donorė pasaulyje turime teisę pareikalauti iš Kambodžos valdžios, kad ji pradėtų politinės demokratinės reformas ir įtvirtintų įstatymo viršenybę šalyje, kai būtų gerbiamos pagrindinės laisvės ir teisės. Tačiau susidurėme su korupcijos atvejais, e, miškų naikinimu, žemės grobimu, e, žmogaus teisų pažeidinėjimu. Susi, e, būtina padaryti galą tokiems reiškiniams kaip e, sekso, turizmas, diskriminacija ir e, persekiojimas. Ir konkrečiai turėtume labai aiškiai pasakyti, kad mus neramina 12 e, e, metų e, nuosprendis, kuris paskelbtas Sam Reinsi ir kuris, tie, ir kuris skirtas už simbolinę politinę veiklą. Ir kas blogiausia, tai sutrukdys ponui Sam Reinsi uh, balotiruotis 2013 metų rinkimuose. You, Dėkuoju ponui Romevai Ruedai, e, Veronik de Kaiser. Pirmininkė, dėkuoju. Kalbame apie e, skubos tvarką svarstamą rezoliuciją. Žinome, kad Sam Reinsi kartais yra buvusi kontroversiška figūra, bet reikia pripažinti, kad šis žmogus yra liberalas, uh, Jis e, priešinasi e, lyderiams ir yra, e, buvo nuteistas šeštaisiais metais pusantriems metams kalėti. Jis apkaltino vyriausybę, kad jis surengė e, išpolį. E, dabar sakoma, kad jisai bandė pakeisti sienos liniją ir pakeisti geografinį žemėlapį. Tačiau iššūkis yra labai aiškus. Bandoma neleisti jam dalyvauti 13 metų rinkimuose. Jisai yra antrosios pagal dydį partijos lyderis. Mes matome, kokia yra politinė aplinka Kambodžoje. E, prasideda įvairios machinacijos prieš rinkimus. Ir be šio atveju žinome apie kitą atvejį nevyriausinės organizacijos atstovo, kuris yra persekiojimas. E, taip pat Sošua atvejis dar yra vienas, taip dar paminėsiu e, vieną žurnalisto atvejį Han Černa Ir galime paminėti daug kitų atvejų. Reikia prisiminti, kad mes esame pagalbos teikėjai, turime bendradarbiavimo susitarimą su šia šalimi ir reikia, kad e, Kambodža laikytųsi pagrindinių teisų ir pradėtų taikyti e, kaip galima greičiau pagalbos planą žmonėms nukentėjusiems, e, kurie dirba tekstilės pramonėje. Ačiū dabar ponas Stanokas. Nors e, popieriuje Kambodža yra pluralistinė demokratija, Human Rights Watch ir kitos organizacijos sako, kad žurnalistai ir kiti žmonės, kurie kritikuoja vyriausybę, kenčia nuo smurto ir persekiojimo. Be to, vyriausybė ir toliau e, nedaug e, ką daro, net ir matydama, kad neteisėtai e, grobiama ūkininkų žemė ir grobstami šalies gamtos ištekliai ištekliai. E, dabartinis opozicijos lyderis, kuris e, gyvena savanorišką tremtyje Prancūzijoje, buvo nuteistas dešimčiai metų už akių tam, kad bandė pasipriešinti, jo kaiminis Vietnamas bandė užgrobti ūkininkų žemę. Jis buvo apkaltintas, kad iškasė pasienio kolelius Man atrodo, kad reikia priminti Kambodžos vyriausybė, jog jei ji nori glaudesnių ryšių su ES, ji turi užtikrinti pagrindų laisvių ir žmogaus teisų apsaugą. Kitaip e, Kambodža rizikuoja tapti, e, atsidurti vienoje grupėje su tokia valstybė kaip Birma. Ačiū dabar, ponė Makovei, vieną mintį. Ačiū, ponė pirmininkė. Už akių nuteistas politinis lyderis. 12 metų. Jis tiesiog e, siekė par, kovoti už teisybę, bet buvo nuteistas dėl politinių priežasčių. Teismas tikrai nebuvo sąžiningas. Opozicijos nariai dažnai nuteisimi Kambodžioje. Tai liūdė, kad teisai nėra e, nešališki. Nėra ten ir e, nuomonės laisvės bei, laisvės, bei teisės į sąžiningą teismą. Reikia palaikyti Sem Raizį ir visus kitus, kurie gina žodžio laisvą. Raginame Kambodžos vyriausybę valstybė atsisakyti dabartinių tironijos veiksmų. Reikia stiprinti demokratiją bei net taikyti neteisingai statymų prieš atskirus asmenis. Raginu kom, komisiją priminti Kambodžą, ne, ne patvirtinti naujų taisyklių NVO ir neuždėti tolesnio apribojimų e, pilietiniai visuomeniai. Ačiū. Dabar e, frakcijų vardų pasisakys parlamentai. Pone Esaja, ačiū. Pone pirmininkė, Kambodža, e, tai yra autoritarinė valstybė ir Sam Renzi buvo nuteistas tos autoritarinės e, diktatūros. E, opozicija užgniaudžiama, e, kuriama vienpartinė sistema pono Ramzi nuteisimas tiesiog vienas iš 13 metų rinkimų pirmųjų akordų. Nepaprastai svarbu, kad mes rezoliucijoje pasmerkėme žmogaus teisų pažeidimus Kambodžoje, nėra sąžiningo teisingumo, politizuojama teisėsauga. kam, susitarime su Kambodžia yra pirmasis straipsnis, kur reikalama laikytis įstatymų ir gerbti žmogaus teisės. Turi būti tai įgyvendinta ir toks, tokio reikalavimo vykdymas turi būti prielaida tolesniems mūsų santykiams. Pone Kretu, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. E, mes svarstome žmogaus teisų pažeidimo atvejį. Kambodžoje kalbame apie tai, kad jos vyriausybė palinko į autoritarizmo pusę. E, e, šis parlamento narys bent tris kartus buvo netekęs savo parlamentaro imuniteto, buvo apkaltintas tuo, kad paviešino uh, E, užpuolimą e, granatomis. Mes privalome raginti Kambodžią padaryti galą politiniam persekiojimui. Aš taip pat norėčiau kreiptis į uh, ponę Ashton, e, vyriausią užsienio reikalų įgaliotinę, kad ji pareikalautų iš Kambodžos vyriausybės elgtis demokratiškai. Dabar ponas Hefner, pusantros mintis. Ačiū ponė pirmininkė. Kambodža nepaprastai graži šalis su turtinga istorija, bet ši istorija turi siaubingų pusių ir dabar dinksta žmonės, žmonės uždaromi be teismo ir be jokios priežasties, išplitusi korupcija, neteisėtai nuvaromi žmonės nuo žemės, kertamas neteisėtai miškas, o labiausia nerima kelia tai, kad visi žmonės, kurie iškelia panašius faktus, e, parodomosiuose procesuose yra nuteisiami ir už, įmetami į kalėjimą. Mes esame tautos išrinkti žmonės Sem Reinzi, Kambožos parlamento narys, nekarta yra persiekiamas, buvo e, išrinktas, po to išmestas iš parlamento, jis, jie žmonės vėl išrinko, Per vieną išpolį nukreiptą prieš jį žuvo net 80 žmonių. Esu su juo susitikęs, tai tikrai nepaprastai taikus žmogus, įsitikinęs kovotojas už žmogaus teisės ir demokratiją, o dabar dėl simboliškų veiksmų jis yra nuteistas 12 metai. Kas uždaro opozicijos lyderį, iš, uždaro į kalėjimą ir tuos žmonės, kuriam jis atstovauja. Jei uždaromas opozicijos lyderis, neleidžiama jam dalyvauti kitose rinkimuose, tai taip pat yra išpolis per demo, prieš demokratiją. Tikrai negalime su tuo susitaikyti bei pareikalauti iš komisijos, kad jis siektų, jog pirmasis straipsnis susitarime su Kambodža būtų įgyvendinimas, būtent kad prielaida es pagalbos Kambodžai yra pagarba žmogaus teisėms. Ačiū. O dabar uh, ECR frakcijos vardu ponas Bielan. Ačiū, pirmininkė. Turėjau galimybę apsilankyti Kambodžoje, buvau ten du kartus. Pirmąjį prieš du metus per parlamento rinkimus, kuriuos stebėjau. Ir e, turiu pasakyti, kad tai ekonomiškai labai greitai besivystanti šalis, kaip ir kitos e, valstybės tame regione. Deja, e, demokratizacija nežengia ranka rankon su ekonomikos augimu. E, nėra e, demokratijos be stiprios žiniasklaidos ir stipraus nevyriausybinių organizacijų veikimo. E, jeigu e, pono Rainsi persikėjimas e, toliau tęsis, jis negalės dalyvauti 2013 metų rinkimuose. Teismo sprendimas iš tikrųjų šiek tiek stebina, nes po raudonųjų kmerų režimo žlugimo toli gražu ne visi jo atstovai yra dar nubausti. Galbūt pono e, Reinsi veiksmai prie Vietnamo sienos ir nebuvo visiškai pagrysti, bet e, jie tikrai nenuspelno tokio elgesio su juo. Dabar ponė Basesku dar norėjo pasisakyti. Pirmininkė, apmaudu, kad teismai Kambodžoje naudojasi areštais kaip priemonė bauginti politiniams disidentams ir oponentams. Uh, žurnalistai, žmogaus teisų gyniai, kiti žmonės, kurie pasisakė už žodžio laisvę nukentėjo. E, manau, kad e, atvejai susijęs su Sembrains ir labiau politinis, o ne teisinis. Jis dabar e, po simbolinio gesto nuteistas 12 metų kalėti. Jisai kėlė klausimą dėl sienos su Vietnamu, tai ir viskas, bet man atrodo, tai labiau susijęs su tuo, kad vyriausybė nenori, kad jis dalyvautų rinkimų kampanijoje prieš 2013 metų rinkimus. Norėčiau pasinaudoti program, šią progą ir kreiptis į Kambodžos vyriausybę, paraginti, kad ji gertų savo įsipareigojimus dėl demokratijos. Sam Rainsis yra e, pagrindinės opozinės partijos vadovas ir jis turėtų turėti galimybę, kaip galima greičiau, e, vėl imtis pareigų parlamente. Reikia užtikrinti, kad pasibaigtų vienos partijos valdymo sistema, kuri yra labai pavojinga žmogaus teisėms. Ačiū. ponė Korhala. Dėkui, pirmininkė. Nuosprendis e, opozicijos e, lyderiui e, Sam Rainsi ir bausmė 10 metų kalėjime už dokumentų klastojimą, kaip teigiama, kelia labai daug klausimų dėl šios šalies teismų nepriklausomybės. Vyriausybė iš tiesų bando neleisti opozicijai nieko daryti e, ir bando apsaugoti savo galę. Tokiu būdu ji bando atimti laisvę iš opozicijos. Kambodžoje po e, terorizmo laikotarpio šioje šalyje įvyko daug poslinkių. Ir Mums reikia e, glaudesnio bendradarbiavimo su šia šalimi, kad užtikrintume demokratijos plėtotę Kambodžoje bei kitose regiono šalyse. Ačiū. Ponas Prėda dar norėtų pasisakyti, prašom. Ponas pirmininkė, ačiū. Kalbame apie Sam Reinsi Jau buvo minėta, kad jis du kart nuteistas. Pirmą kartą e, dviems, met, dviems metams, o paskui dar dešimčiai metų jis e, nuteistas už dokumentų klastojimą. Bet kaip jau sakė visi, reikia galvoti apie bandymą neleisti jam dalyvauti būsimuose rinkimuose e, Kyla procedūrinių klausimų dėl šios visos istorijos. Sam Reinsi buvo nuteistas už akių, taigi, e, bet to procesas buvo uždaras ir nebuvo laikomasi teisingo, sąžininko teismo taisyklių. Tai nėra izoliuotas atvejis žmonės, kurie kritikuoja vyriausybę, jau patyrė panašų elgesį. Ir e, mes turime galvoti apie bendradarbiavimo sustarimą tarp Kambodžos ir ES ir reikalauti, kad ši šalis vyktų savo įsipareigojimus žmogaus teisų apsaugos srityje. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. V Kambodži... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė Kambodžoje, kaip ir kitose panašiose šalise, kova už politinę galę tampa kova dėl išgyvenimo. Kambodžos valdžios struktūros yra linkusios likviduoti savo priešininkus, e, įkalinti ar net nužudyti. Panašiai nutiko ir Sam Reinzi, kurio valdžia stengiasi atsikratyti, nes jis kelia jiems pavojų, nes simbolizuoja galima politinį pokytį. Mes galime raginti Kambodžą, liautis persiekiusis savo politinius oponentus bei suteikti jam galimybių dalyvauti rinkimuose. Manyčiau, kad šiais atvejais mūsų sėkmės galimybės didesnės nei kitais. Taigi tikrai verta spausti politiškai Kambodžą bei raginti pakeisti situaciją bei sudaryti sąlygas sąžiningiams bei teisingiams rinkimams bei politiniai kovai. Mėly kolegos, e, gavome septynes, e, septynis, atsiprašau, rezoliucijos projektus. Balsavimas vyks iškart po diskusijų. Tačiau dabar diskusijas mūsų apibendrins ponė Kikvin Kvin. E, Pane pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje dėl Kambodžos. Uh, Situacija šalyje iš tikrųjų kelia susirūpinimą. E, mes atvirai e, kalbamės su e, Kambodžos kolegomis. Neseniai toks pokalbis įvyko spalio mėnesį. Mes išdėstėme komisijos ir parlamento požiūrį. Tai, kad ponas Ransi turėjo ieškoti prieglapščio E, Prancūzijoje yra simptomatiška. E, Opozicijos e, narių persekiojimas ir tame tų, kurie turėtų pasinaudoti parlamentarų imunitetu, yra neprimtinas. Spaudimą patiria ir žiniasklaida. Yra ir teigiamų pusių. Kambodža įgyvendino jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos e, keliamus reikalavimus. E. Tačiau mes ir toliau turime priminti Kambodžai e, tas rekomendacijas, kurias pareiškė mūsų rinkimų stebėjimo misija. Mes sveikiname vyriausybės ketinimus siekti šių tikslų ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo. E, dar daug ką reikia padaryti, norint palaikyti e, ekonomikos augimo e, pagreitį. Bet tai turėtų eiti ranka rankon su reformomis žemės ūkio srityje. Taip pat turėtų būti pagerintas gamtos išteklių panaudojimas. Nes jeigu to nebus, tais, e, ir jeigu apie demokratiją bus kalbama tik tai žodžiu, tai paskatins tik tai tuos, kurie e, kalba apie demokratiją. E, tačiau jokių būdų neturime nutraukti dialogo. Tokiu būdu mes prarastume galimybę daryti poveikį įvykiams. Mes turime kalbėti su Kambodža įvairiais lygmenimis, nuo premjero iki pilietinės visuomenės atstovų kad Kambodža atsižvelgtų į žmogaus teisų padėtį, kad e, skatintų parlamentinės demokratijos sukūrimą ir užtikrintų uh, laisvą žiniasklaidą. Dėkuoju komisariai. Diskusija dėl Kambodžos baigta. Greitai balsuosime dėl šio klausimo. Ir dar mums lieka vienas klausimas - Šiaurės Kaukazas, pirmiausia, Orl Olego Orlovo atvejis. E, diskusijas pradės ponė Hautelė. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad rezoliu.